posėdžio tasą. Praėjusio posėdžio protokolai yra pateikti, ar kas nors turi kokiu nors prieštaravimu, jeigu ne, tai tuomet tvirtiname gruodžio 15.